Señorías, el primer punto que vamos a tratar es la pregunta oral a la Comisión. Pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas yra žodinis klausimas Europos komisijai dėl darbuotojų laisvo judėjimo. E, tai yra laikinų apribojimų, kurie ir taikomi Rumunijos ir Bulgarijos piliečiams ES darbo rinkoje. Pirmasis Pirmoji kalbės ponia Plum, prašau. Komisar, în prezentarea privind uh, starea Uniunii, președinte. Dėkuoju, pirmininkė.